Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 2000. Skelbiu apie sesijos pradžią, sesijos, kuri bus, sus, buvo sustabdyta šių metų kovo 24 dieną. 23-24 kovo posėdžių protokolai yra jums išplatinti. Ar kas nors, ką nors norite pasakyti dėl protokolo? Jeigu ne, tai tuomet laikome, kad jie patvirtinti. Norėčiau padaryti keletą pranešimų. Balandžio 26 minėsime Černobilio avarijos 25 metnės. Tai yra e, viena iš didžiausių nelaimių brandolinių. Po 25 metų prisiminsime tuos, kurie neteko gyvybių ar kenčia dar brandolinės nelaimės pasiekmes. Sovietų valdžia informaciją slėpė apie šią avariją nuo žmonių ir nuo viso pasaulio. Dėl to Buvo labai sunku kovoti su šios avarijos pasiekmėmis. Vėliau Černobilis tapo pavyzdžių bendradarbiaujant tarptautiniai bendruomeniai. Prisimename Černobilio įvykius ir galvojame apie Japonijos žmonės, kurie taip pat išgyvena pasiekmes po tsunamio ir po avarijos Fukushimos brandolinėje jėgainėje. Dar viena skausminga žinia. 96 žmonės žuvo pernai Smolenske, įskaitant Lenkijos prezidentą ir 18 parlamento narių. Vienas iš jų buvo kandidatas į Europos parlamento narius. Dauguma iš žuvusių buvo aukšti Lenkijos valstybės pareigūnai, dauguma buvo parlamentarams, jums žinomi, pažįstami ir aš taip pat pažinau labai daug tų žmonių. Iki šiol nežinome, kokios avarijos priežastys, laukiame papildomos informacijos. Ir gedime kartu su žuvusių artimaisiais. Europos parlamentui kelia nerima tai, kad JAV aukščiausiasis teismas atmetė pono Troy Daviso prašymą atidėti mirties bausmės vykdymą. JAV, e, Džordžijos valstijos valdžia prašoma sušvelninti pono Deiviso bausmę, pakeisti mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos. Mums taip pat dėlį nerima kelia įvykiai dramblio kaulo krante. Užuot atnešę taiką ir klėstėjimą prezidento rinkimai šioje šalyje, sukūrė baimės atmosferą, smurtą. E, Loren Bagbo turėtų atsisakyti valdžios, perduoti valdžią naujam, naujai išrinktam prezidentui. Reikia, kad baigtųsi smurtas prieš civilius ir tarptautinė bendruomenė turi daryti viską, ką gali, kad nutrauktų žudinės ir kad būtų nubausti tie, kurie atsakingi už vykdomus nusikaltimus. Europos parlamentas darys viską, ką gali, kad užtikrintų, jog taip ir būtų. E, taip pat prisimenu savo pažadą informuoti jūs apie korupcijos atvejį, su kuriuo susiję kai kurie Europos parlamento nariai. Ketvirtadienį po pirmininkų suėgos jums buvo išsintinėtas mano laiškas, kuriame buvo plačiau paaiškinta apie problemą. Mes imamės ryštingų žingsnių ir ketiname parengti Elksenos kodeksą interesų grupėms bei lobistams, taip pat ir Europos parlamento nariams. Šį vakarą pusę septintos susitiks biuras, kalbėsime apie šį dalyką ir spręsime, kaip elgtis toliau. Ponas Nikolsonas paprašė žodžio. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Jums leidus aš norėčiau priminti jums apie žudinės Airijoje praeitą šeštadienį. Jaunas policininkas buvo nužudytas, vykdamas, kai jis buvo pakeliu į darbą. Jis dirbo tik kelias mėnesius. Aš nekartą pasisakiau prieš terorizmą šioje salėje ir aš tikėjausi, kad terorizmas tapo praeitimi. Tikėjausi, jog niekada nebereikės ne, kalbėti apie tai. Šiandien, pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad mes savo mintimis esame kartu su šio jauno žmogaus šeimos nariais. Jis buvo jaunas, perspektyvus, jo laukia dar visas gyvenimas. akivaizdu, jog jis buvo nu, nužudytas tyčia ir tai buvo dar viena, vienas bandymas destabilizuoti padėtį mano regione. Dar vienas bandymas sugrįžti prie, į tuos laikus, į kuriuos niekas Šiaurės Aurijoje nenori sugrįžti. O mano žmonės kentėjo didžiulės kančias ir mes visi jas prisiminame. Gal mes galėtume čia labai liūdną progą prisiminti policininko artimuosius ir visus regi mano regiono žmonės. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dziękuję panu za uwagę w tej sprawie, ale chciałem. Labai ačiū. Norėčiau pasakyti, kad padariau pareiškimą vakar ryte Dėl šio įvykio pasmerkiau išpolį, žuvęs policininkas buvo jaunas žmogus ir aš išreiškiau viltį, kad Šiaurės Airija gyvens taikiai, kaip kad buvo iki šiol. Europos parlamento interneto svetainėje mano pareiškimas yra patalpintas, galite su juo susipažinti. Pone De, De Brun. Aš suprantu, jūs taip pat dėl darbo tvarkos kalbėsite. Dėkuoju, pirmininkė. Žuvęs policininkas mano apygardoje Omahe buvo nužudytas. Jisai pradėjo dirbti naujoje policijos tarnyboje ir buvo nužudytas. Tai didžiulis smūgis jo šeimai, bet tikiuosi, kad tai ne pakenks taikos procesui mano apygardoje. Žmonės, kurie įvykdė šį išpolį, bando sustabdyti šį procesą. Mes neturime e, leisti jiems to padaryti. Norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui už tai, kad jis išreiškė užuojautą. Taip pat, e, kad buvo išreikšta užuojauta šeimai žuvusio policininko. Ir aš prisidedu prie šios užuojautos taip pat smerkiu šią ataką, šį išpolį. Uh, Pane pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau patikoti Jums už tai, kad Jūs uh, vakar pasmerkėte policininkų nužudimą ir taip pat uh, pritariu tam, ką pasakė ponas Nikolsonas ir ponio Debrun. Be abejo, tie, kas yra atsakingi už šį nusikaltimą, turėtų būti patraukti atsakomybė. Mes to reikalaujame. Taikos procesas, kurį remia ES, buvo labai sėkmingas. Ir visi Airijos saloje gyvenantis žmonės pasmerkė šį nužudimą. Ir vakar. Ir aš tikiuosi, kad uh, ir kad e, jaunas policininkas nužudytas ir jis eisės ramybėje. Pan Ernst Strasser zžek... Dėkuoju. Noriu pranešti, kad ponas Ernstas Štraseris atsisakė savo vietos Europos parlamente nuo šių metų kovo 24 dienos.